Taigi, šis klausimas atidėtas. Vertimas yra visas kalbas. Skirius estų ir maltiečių. Dabar prašau visų įdėmiai pasiklausyti. Kita pirmadienį dar gausite atitinkamą kvietimą raštu. <clears throat> Vyks nuo 15 iki 16 valandos 30 minučių klausimas. ir jame galės, e, bet tų, kurie ir šiaip jau gali dalyvauti, tokiuose renginiuose jau užsiregistravo 247, tai yra 74 <clears throat> dalyviai. Turėsime daug svečių, e, džiaugiuosi arba džiaugčiausi, jeigu pirmadienį po pietų šioje salėje taip pat matyčiau ir daug parlamento narių. Žinoma, Visi esate mielai laukiami, negaliu jūsų priversti dalyvauti šiuose klausime, klausime, tačiau tikrai džiaugčiausi, jeigu atvyktumėte. Taip pat COP19 e, Varšuvos e, pranešimas e, yra paskelbtas mūsų interneto svetainėje. Galite atitinkamus dokumentus parsisiųsti, su jais susipažinti. Koordinatorių posėdį nusprendėme siūsti delegaciją į kitą COP20 konferenciją, kuri šiuo metu yra rengiama. Šiandien 11 valandos Marko Pirilo <clears throat> su Peteriu Lyze sulauks svečių. Mes juos pasveikinsime atskirai. Šeštasis pranešimas susijęs su HEF darbo grupe. Šiandien visą 12 nuo 12.30 iki 15.45 surinksime seminarą diskusiją dėl Europos informacijos sistemos. Paskutinis pranešimas apie įvairius trilogus dėl e, atliekų pervežimo. Vyko paskutinis sustikimas vasario 10, kitas e, kovo 6 dėl <clears throat> kitas trilogas e, dėl svetimų rūšių vyko taip pat 10 vasario Lidos Makevan trilogas vyko e, sausio 23 dieną, kitas vyks šiandien ETS aviacijos antrasis trilogas, Pieter Elizas kūruojamas klausimas. Pirmasis trilogas vyks vasario 18 dieną. Tiek buvo pirmininko pranešimų. Kitas darbo atvarkės klausimas rugsėjo 25-26, gruodžio 16-17 ir sausio 9 posėdžių protokolo tvirtinimą, jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet protokolus laikome patvirtintais ir dabar pereikime prie kito klausimo variklių transporto priemonių garso lygis pranešėjo. Deja nėra, tačiau Martina Janakudakis jį kompetentingai pavaduos, tai jai ir suteiksime žodį. Th thank you, I am the new Uski. Ačiū, aš esu naujoji Uski. Paskaitysiu, kaip jis parašė pristatymą. Taigi, gramatinių klaidų, e, jeigu ir bus, tai čia ne aš parašiau. Taigi, pradėsime dėl to ir nebandysiu imituoti akcentą. Dėl darybų būklės, darantis dėl variklių transporto priemonių garso lygio pranešimo, projektas su rekomendacijomis antrajam svarstymui turi būti pristatytas, kad būtų patvirtintas NV komitete. Oficialus terminas pakeitimams pateikti yra vasario 25 diena, kadangi kompromisas yra sudėtingų dėrybų rezultatas, aš norėčiau rekomenduoti komitetui patvirtinti tekstą taip, tokia forma, kokia jis pateiktas. Gerai paskaičiau, ar ne? Ačiū. Labai ačiū šį pristatymą. Vasario 20 dieną pradės mentrai svarst, svarstymą. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi vasario 25 dieną 12 valandą ir balsuosime Elmi komitete gruodžio 9, kovo 19.20, o plenarinėje sesijoje, kaip ir daugelį kitų pranešimų, susisime ir balsuosime šį pranešimą balandžio mėnesio tarybos poziciją. Mes taip pat e, gavome, <clears throat> tiksliau gausime per antrąją vasario sesiją 20 nuo 24 iki 27 vasario, toliau, kur mano darbo tvarkė vokiečių kalba. Toliau svarstysime reglamento dalinio keitimo dėl jungtinių tautų bendros klimato kaitos konvencijos kieto protokolo techninio gyvendinimo. <clears throat> <clears throat> Ir šeštasis klausimas, jungtinių tautų bendros klimato kitos konvencijos kieto protokolo davos pakeitimo patvirtinimas vienas pagal prisimtų įsipareigojimų vykdymą žodžius teikiamas pranešėjai. Ačiū pirmininkė, kolegos. Dohos pakeitimas nustato, kad antrasis įsipareigojimų laikotarpis pagal Kyoto protokolą prasideda nuo 2013 metų ir baigėsi 2020 metais. Su saistančiais redukcijų, e, emisijų mažinimo įsipareigojimais. Kartu Dohos klimato kaitos konferencija taip pat patvirtino du sprendimus dėl techninio įsipareigojimų gyvendinimo susijusių Kyoto vienetų apskaita ir tvarkymų. Tuo pat metu turime du teisės aktus Europos Sąjungoje. Tai yra misijos prekybos sistema ir pastangų dalymosi sprendimas kartu su apskaitos ir techninio valdymo taisyklėmis. Tuo pat metu taip pat turime nacionalinius registrus, ES registrą, emisijų apskaitai akivaizdu, kad Kyoto protokolo įgyvendinimas po 2012 metų reikalauja tam tikrų techninio įgyvendinimo taisyklių, kad būtų galima kartu įgyvendinti įsipareigojimus ES, jos valstybėms narėms ir Airijai ir suderinti tai su emisijos prekybos e, sistema ir pastangų dalymosi sprendimu. Tos taisyklės, kurių detaliai nepristatinėsiu, jos yra komisijos pasiūlyme gerai paaiškintos. Taigi, jos turėjo apimti kelias sritis. Vienetų valdymo procesus, pavyzdžiui, Kyoto vienetų sandorius, Kitas rytis yra apskaitos procesai susijęs su perėjimu nuo pirmojo prie antrojo įsipareigojimų laikotarpio, o trečioji sritis yra ankstesnių laikotarpių perviršių ir įsipareigojimų laikotarpių rezervų, o naujas sritis yra taip vadinamų pajamų dalies apskaitos sritis, kas yra susijęs su Kijoto lankstumo mechanizmu. Ir priskirtų vienetų tarptautinių pervedimų. Komisijos pasiūlymas paaiškinamojo dalyje pateikė pakankamai detalių ir paaiškinimų, kodėl tos taisyklės turi būti parengtos ir aš to nekartosiu. Tačiau yra keletas aspektų, kuriuos norėčiau pristatyti. Pirmiausia, dėl netikrumo ir korekcijų dėl valstybėms narėms priskirtų e, kiekių. Jie yra nustatyti komisijos pasiūlymą pagal komisijos pasiūlymą ratifikuoti Dohos susitarimą. Bet koks e, netikrumas, neiškumas ar korekcijos bendrai sumai koreguoti bus taikoma tik tai e, kiekiu skirtam Europos Sąjungai ne valstybėms narėms, bet kurie yra fiksuoti. Kitas dalykas. Kai kurios tarptautinės apskaitos taisyklės dar nėra oficialiai patvirtintos. Ir atitinkamos tarptautinės taisyklės dėl apskaitos ir siekiant įsipareigojimų pasiekimo pažangos, dėl jų buvo, iš esmės buvo sutarta Varšuvoje 13 metų lapkričio mėnesį. Tačiau jų oficialus patvirtinimas turėtų įvykti Limoje 14 metų gruodžio mėnesį. Kadangi visos dėl tarptautinių taisyklių dalies iš esmės yra susitarta visų šalių dėl Kyoto protokolo antrojo laikotarpio galima tas taiklės įgyvendinti, tačiau esminiai pakeitimai turi atsispindėti deleguotosiuose aktuose, kuriuos e, pateiksime komisijai. Taigi baigsiu kalbėti apie pirmąjį reglamentą, padarydamas išvadą, kad siūlomų pakeitimų taikymo sritis. E, dėl reglamento, dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsnos bei ataskaitų visiškai atitinka būtinybę parengti konkrečias ir nuseklės taisyklės siekiant užtikrinti techninį Kyoto protokolo įgyvendinimą. Tiek apie pirmąjį pranešimą. Aš siūlyčiau aptarti šį reglamentą, šios pasiūlymus pirmą, o po to perėti prie antrojo. Perhaps, vielleicht, äh, vielleicht können wir das zusammen behandeln. Tagesordnungspunkt 5 und Galus, galbūt galime kartu aptarti 5 ir 6 darbo atvarkės klausimą, nes tai buvo sutarta, taigi bent jau man tai pranešė. Okay, I'll continue with the second one. Gerai, toliau pristatysiu antrąjį. Dohos pakeitimas turi būti patvirtintas Kyoto protokolo šalių ir įsigalios tik tai po to, kai bus gaus patvirtinimo dokumentai pateikti Mm, depozitorimui bent jau 3 ketvirtadalių šalių. Tai reiškia, kad būtina ratifikuoti Dohos pakeitimus Europos Sąjungai, Rusijos e, narėms ir Airijai e, savalaikiu būdu. Pasiūlymas patvirtinti tarybos sprendimą yra pagrindas patvirtinti Dohos pakeitimą ES ir nustato bendro įsipareigojimo vykdymo e, valstybėms narėms ir airiai. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų dėl šios e, tarybos sprendimo. Pirmiausia, noriu priminti, kad remiantis e, klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinių patvirtintų 2009 metais, visų pirma, dėl e, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos ES ir valstybės narės jau įgyvendina 20 procentų teršalų kiekio mažinimo tikslą iki 20 tikslų metų. Valstybių narių tikslai ir įsipareigojimai pagal šį 9 metų klimatojo kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį nesikeičia Kyoto protokolo ratifikavimo faktu. Emisijų lygiai priskirti kiekvienai valstybei nariai, kaip jau skaitau, yra nustatyti tarybos sprendime, sprendimo pirmo priedo pirmoje lentelėje. Komisijos sprendimas nenumato absoliučių ES priskirtų kiekių ir tos tie kiekiai turi būti apskaičiuoti kaip skirtumas tarp bendrų, bendro kiekio ir, ir valstybės narėms priskirtų kiekių ir, Airijai, ir Islandijai priskirtų kiekių sumos. Tai reiškia, kad Netikrumas dėl bendros ES priskirtos sumai priklauso nuo ES skirto kiekio, o ne valstybės narėms skirtų kiekių. Todėl bendra skirta, bendras skirtas kiekis bus nustatytas ataskaitoje, skėtikant palengvinti tų bendrų kiekių apskaičiavimo būdą. Tai reiškia, kad tą kiekį reikės koreguoti po to, kai valstybių ekspertų komandos tai perskaičios. Tačiau aš manau, kad ES ETS pagal Kyoto protokolo lankstumo mechanizmus ir galimybę panaudoti pirmojo įspargiamų laikotarpio perviršį padės užtikrinti, kad E, net, neįtikėtina, kad ES nesilaikytų priskirtų įsipareigojimų pagal antrąjį įsipareigojimo laikotarpį. Antras dalykas yra trečiųjų dalių dalyvavimas ES ETS. Čia turime keletą atvejų. Pirmiausia yra Islandija. Islandija nėra valstybė narė, tačiau dalyvauja ES ETS ir ketina įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Kyoto protokolį antrąjį laikotarpį kartu su ES. Ir čia mums reikia naujo sustarimo tarp ES valstybių narių ir Islandijos. Trešių, kitų trečių šalių dalyvavimas ES ETS, kurios nedalyvauja bendrame įgyvendinime. Tai neturi poveikio e, tai daliai, kuri taikoma ES, valstybės narėms ir Islandijai. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pristatyti, tai, kad komisijos pasiūlymas neįtraukia konkrečių nuostatų dėl techninio Kyoto protokolo įgyvendinimo. Todėl siūlomas e, sprendimas dėl ratifikavimo daro prielaidą, kad susitarimai pasiekti Dohoje 2012 m. gruodžio mėnesį turėtų būti taikomi šalių atitinkamai. Taip pat akivaizdu, kad būtinos techninės taisyklės dar turi būti parengtos ir adaptuotos ir patvirtintos valstybės narėse. Atvejimo sprendimas taip pat yra pagristas prielaida, kad kiekviena valstybė narė pagal bendrąjį vykdymo sustarimą yra atsakinga už tai, kad būtų nustatyta ir e, laikomas jos pačios dalyvavimo pagal Kijoto sandorius ir nacionalinius registrus. Tarptautinių kreditų perkelimai atitikimo tikslais yra vykdomi Europo, pagal Europos Sąjungos Kyoto protokolo registrą. Kyoto protokolo ambicijų mechanizmas yra naujas dalykas ir jis įtrauktas į pasiūlymą priimti tarybos sprendimą. Kiekvienas valstybė narė gali vienašališkai padidinti savo siekius pagal savanorišką Kyoto vienetų panaikinimą. Bet koks tikslų padidėjimas turės būti vykdomas kartu bendrai. Ir komisijos pasiūlymas nenumato procedūrų tokiems oficialiams pakeitimams. Tokia, dėl tokios procedūros reikės nuspręsti kai tokių atvejų atsiras. Na ir pabaigai pranešėjas mano, kad prieimus ratifikavimo sprendimą dėl Kyoto protokolo Dohos pakeitimo patvirtinimo ir bendro įsipareigojimų vykdymo ES vardu bus duotas aiškus ženklas, kad ES ir jos valstybės narės stengiasi spręsti klimato kitos klausimus tarptautinių lygmenių ir vadovauja šiam procesui. Todėl aš siūlau pritarti e, šiam pasiūlymui dėl tarybos sprendimo. Ačiū, pradėkime dabar nuo šešėlinių pranešėjų. Jiems suteiksime žodį. Basas Aišhautas kalbės. Chairman, and first of all, uh, thank Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą ir išsamų paaiškinimą. Tikrai labai vertiname tai, kaip jūs dirbate, kaip viso to siekiate. Iš mūsų požio taško yra svarbu, kad šie tekstai būtų kaip galima svarbiau patvirtinti. Taigi tai mums labai svarbu ir mes labai vertiname jūsų darbą. Labai ačiū Jums už tai. Dėl tų dviejų klausimų porą pastabų. Um, praneš, vienas pranešėjai, vienas labiau komisijai pranešėjom. Dėl turinio, man atrodo, mes didžią dalimi sutarėme, tai nėra esminis dalykas. Vienintelis dalykas gal būtų penktas pakeitimas, kur Jūs kalbate apie tai, kas turėtų būti iš tikrųjų es pozicija, yra tas burbulas, es burbulas iš tikrųjų, nežinau, ar tai reikėtų įrašyti į šį teisės aktą, nes kol kas mes žinome, kad tai nėra patvirtina tarp, tarp, tarptautinių lygmenių, tai turi būti padaryti Limoje, bet jeigu jau dabar tai bus mm, pasakyta, tai kaip ir būtų toks griežtas pareiškimas prieš tokias valstybės, kurios mm, apie tai dar tik kalba. Tai aš sakiau, sutarsime, manau, dėl turinio, bet nemanau, kad jau dabar ES teisės akte reikėtų rašyti tą dalyką, nes, aišku, man atrodo, kad tai bet kokia atveju bus galtinis rezultatas, bet kažin, ar reikia dabar tai įrašyti į ES teisės aktą. Tai aš sakyčiau, kad reikėtų penktą pakeitimą pakoreguoti. O dabar labiau būtų klausimas komisijai Mes, aišku, kalbame apie antrą laikotarpį Kyoto protokolo. Čia iš šalių prašoma padidinti jų tikslus, įsipareigojimus, kad jie būtų platesnių užmojų link 2010 metų. Ir iš es požiūrė taško, tai akivaizdu, kad tai yra lengva, mes jau puikiai žengėme tuo keliu, kad pasiekime 20 procentų, tai jeigu toliau eisime to kelio karių planu, kaip komisija mėgsta pabrėžti, tai aišku, kad ir mm, kainos efektyvumo prasme bus minus 25, tai klausimas mano komisijai būtų, kaip tai būtų gyvendinta. Tai yra didelis klausimas, ar reikia mums peržiūrėti tarybos sprendimą. Uh, ar mums reikia pakeisti tarybos sprendimą. Norėčiau daugiau aiškumo tais klausimais, kad mm, neužfiksuotumėm savo dėmesio tik ties tais klausimais ir nepamirštumėm šitų dalykų, nes iš tikrųjų labai svarbu 2010 metams, kad ES turėtų platesnių užmojų klimato kaitos paketą ir kad šiame dokument, šiose tekstuose tai būtų užfiksuota, bet bendrai dėl darbo viso aš sakyčiau, kad svarbiausia, kaip galima greičiau sutarti dėl šių dviejų dokumentų ir tikrai ketiname ir toliau dirbti tą prasme, nes labai džiaugiamės darbą iki šiol. Ačiū Basui. Aišvaudui. Krytonai Arsienis dabar žodis. Um. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją tikrai laikomasi geros linijos. Noriu pabrėžti, kaip ir kiti kolegos, kad reikia kaip galima greičiau patvirtinti šios dokumentus, kad ratifikavimo procesas galėtų tęstis. Ir norėčiau taip pat raginti ir tarybą paspartinti procesus, nes dabar tokia sauna informacijos, kad taryba turėtų priimti sprendimą šiais klausimais birželį ar gal vėliau. Man atrodo, taip negerai. Jeigu norime atsakingai elgtis dėl Paris COP, mm, atsižvelgti iš tikrųjų tai, kokios pastangos yra įdėtos į šį sutarimą. Mes turime pasirūpinti, kad būtų visos garantijos, kad būtų kaip galima greičiau tas procesas paimtas į priekį. Nes aš noriu priminti kolegoms, mes jau pasirūpiname, kad besivystančios valstybės prisijungtų buvo didžiausias reikalavimas dėl finansavimo ir Kyoto 2. Dėl Kyoto 2 jau turime viską, ko reikėjo, tai dabar mm, valstybės narės turi prisidėti, mes ne vienodai visi prisidedame. Ir dabar reikia tikrai sparčiai judėti į priekį su šio susitarimo, tai yra Kyoto 2 ratifikavimu. Tai labai svarbu padaryti greitai. Tai teiksime pakeitimų daugiausia ne dėl paties sutarimo, bet dėl konstatuojamų dalių, kur kalbama apie gyvendinimą, kadangi tai turės poveikio gyvendinimui ir tam tikrą prasme reikėtų gal šiek tiek koreguoti tai. Kalinen. Martin Kalden. Uh, thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Visų Pirmą noriu pasakyti, kad nepritariu pranešėjo pozicijai, kad, reik, kad reikia dohos pakeitimus parčiai ratifikuoti Kyoto protokolą, kad tai iš tikrųjų pasiūs signalą, kad ES yra pasiryžusi spręsti klimato kaitos klausimus. Mes žinome visus skaičius. Islandijos mes sukūrėme apie 11 procentų pasaulio išlakų kiekio ir ta proporcija dar mažės ateityje. Mes taip pat žinome, kad antras įsipareigojimo laikotarpis pagal Kyoto dėl kai kurių valstybių pasitraukimo iš pirmo laikotarpio ir kai kurių valstybių atsisakymo įsipareigoti apims tik tai 14-15 procentų pasaulinių išlakų. Mm, tai nereiškia, aišku, kad mes nematomėm poreikio, kad tas procesas judėti į priekį, tik tiesiog noriu pabrėžti, kad mes uh, ne visiškai norime palaikyti tokią argumentų liniją. Es ir valstybės narės įsipareigojo mažinti savo išlakas pagal tarptautinį sustarimą ir manau, mes turime elgtis atitinkamai, pasirūpindami, kad mūsų įstatymai nusekliai dėrėtų ir leistų tinkamai užtikrinti, kad tie susitarimai būtų gyvenami. Tai manau, kad reikia garantuoti, kad ratifikavimo instrumentai tuo pačiu metu būtų visi pateikti Aišku, kad metų pabaigoje Limoje dar bus papildomos diskusijos, tai aišku, tai kelia tam tikros susirūpinimo. Pripažįsiu, kad komisija turi lankščiai veikti, bet vis tik tai yra tam tikra rizika, kad tie įgaliojimai bus pernelyg plačiai panaudoti. Techninių lygmenių tai reiškia, kad yra tam tikras susirūpinimas dėl pranešėjo ir komisijos siūlymų pritaikyti deleguotus aktus, jeigu jie būtų naudojami tinkamai. E, daugeliu atveju, dėl daugelio teisinių aktų tai nebūtų problema. Tačiau šiais klausimais, kadangi jie yra labai politiški, tai deleguoti aktai gali būti problema. Galbūt deleguoti aktai gali būti naudojami galimiems kompetencijų pervedimams ir panašiems dalykams. Ir tai nėra geras dalykas, reikėtų atidžiai panalizuoti tai. Uh, Antras dalykas, antras e, pakeitim punktas, kur pranešėjas siūlo naudoti deleguotus aktus, tai būtų problema, kadangi tai yra pol, politinių padarinių turintis elementas, nes tai yra valstybių narių uh, leidimų kiekiai. Ačiū, ponai Kelaninui. Iš istorijos. Ačiū, labas rytas. Visų pirma, dėl to klausimo, ką uždavė ponas Eichhaut, pranešėjas savo įžangoje minėjo jau, kad yra kuriamas naujas procesas pagal kieto protokolą, tai yra mm, užmojų mechanizmas ar ambicijų mechanizmas. Čia yra numatytas palengvintas procesas valstybėms sustiprinti savo įpareigojimus. Tai nėra formalus ratifikavimas numatytas pagal tai, taip pat pranešėjas sakė, turėsime nuspręsti, kaip konkrečiai reikės įgyveninti šį procesą ES, kai jau galų gale bus primtas toks sprendimas ES. Mm, priežastis yra tokia, kad tai yra skirtingų būdų, kaip tai būtų galima padaryti. Ir vienas iš jų būtų, kaip ir pranešėjas minėjo, valstybių narių galimybė e, individualiai padidinti savo užmojus tai reiškia, kad reikėtų tada derinti kioto vienetus, bet tai nereiškia, kad pagrindinius uh, tikslus reikėtų keisti kioto protokolo priedę. Jeigu dabar pažiūrėtumėt dėl tų užmojų sustiprinimo, padidinimo, tai aišku, tai pakeis e, ES ir valstybių narių uh, tikslus kioto protokolo priedę ir bet kokiu atveju komisijos pozicija yra tokia, kad uh, tokiems prieš to priimant tokį sprendimą turėtų būti es teisės aktų leidėjų sprendimas ar teisės aktas. Pavyzdžiui, jeigu būtų didinami užmojai mm, es LPS, tai reikėtų visų pirma bendro sprendimo, tai teisės aktų leidėjų, taip pat ir parla, Europos parlamento. Lygiai taip pat, jeigu užmojai būtų didinami per tikslų sustiprinimą ir pastangų pasidalymą, taip pat mums reikėtų teisinio akto, kurį patvirtintų abi ES teisės aktų leidybos institucijos institucijos. Antras žingsnis, kai jau būtų priimtas toks sprendimas per ES teisės aktus, reikėtų galvoti, kaip apie tai pranešti jungtinėms tautoms. Kaip aš jau pirmai minėjau, mm, Kijoto užmojų mm, mechanizmas nenumato ratifikavimo, yra palengvintas procesas, taigi tai reiškia, kad reikėtų spręsti, kaip tai padaryti, bet komisija sakytų, kad reikėtų uh, leidimo dėrybininkams patvirtinti pakeitimus pagal 218 straipsnio 7 dalį kad būtų leidimas darybininkams padidinti mūsų užmojus, bet vėlgi tam reikėtų teisės akto iš tarybos ir parlamento. Bet aišku, viskas priklausys nuo to, kaip ES nuspręs savo užmojus didinti, jeigu tai nuspręs padaryti. Ačiū pabaigai žodis pranešėjai. Norėčiau padėkoti. Norėčiau padėkoti kolegoms už paramą ir kritinius vertinimus dėl penktojo pakeitimo, kurį pateikė Bas Aikaut, su pasirengęs jį apsvarstyti. Man taip pat kyla tam tikrų bejonių dėl jo ir galima būtų pateikti tam tikrų pakeitimų pasiūlymų dėrybų e, su taryba laiko nėra daug, siekiant užtikrinti ratifikavimo procesą. Pasistengsime kažkokiais būdais pagreitinti taryboje vykstančias diskusijas. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū pakeitimų teikimo terminas e, penktajam ir šeštajam klausimui yra identiški. Vasario 17 diena, 12 valanda, 6 kovo balsuosime dėl šių klausimų komitete ir balandžio mėnesio sesijoje plenarinėje juos svarstysime Strasbūrė. <clears throat> Kitas darbo tvarkas klausimas yra alkoholio. Strategija pranešė Romana Jordan, prašau jai žodis. Ačiū. E, Aš anksčiau su šia tema nebuvau taip išsamei susidūrusi, tačiau manau, kad e, ši tema iš tiesų yra svarbi ir džiaugiuosi, kad galėjau parengti klausimą komisijai, kurie atsakoma žodžiu ir rezoliucijos projektą rengiant prisidėti. Buvau nustebusi, kai perskaičiau, kad Europa yra tas regionas, kuriame, kurio piliečiai daugiausia alkoholio pasaulyje suvartoja vidutiniškai. Jeigu uh, vertintume pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, tad tokį vaizdu, kad alkoholio vartojimas daro poveikį sveikatai, taip pat ir europiečių sveikatai. 2006 parengėme atitinkamą strategiją Europos Sąjungoje tačiau įbaigė e, galioti šiais metais ir komisija teigia, kad e, Įgyvenančią strategiją pasiekime tam tikrų rezultatų, tačiau dabar atėjo metas savęs paklausti, ką daryti toliau, nes strategijos gyvenimo laikotarpis baigėsi, veiksmų plano daugiau neturime. Manau, kad nepriklausomai nuo to, kad strategijos įgyvendinimo laikotarpis baigėsi, turime paremti komisiją rengiant atitinkamą veiksmų planą, ne tik ją paremti, tačiau ir paraginti vėliausiai iki šių metų rugsėjo mėnesį tokį veiksmų planą parengti. Taip pat pribrendo laikas paprašyti komisijos parengti ir naują strategiją. Kodėl? To reikia. Kadangi Europos visuomenėje vyko esminių pokyčių dėl krizės pirmiausiai, o tai reiškia, kad alkoholio vartojimo įpročiai pasikeitė, žmonės vartoja daugiau alkoholio, nes nemato kitų galimybių tik vartoti. Alkoholio vartojimas didžiausią žalą daro uh, jaunimui, pažydžiamiausioms visuomenės grupėms. Būtent dėl šių priežasčių reikia kuo greičiau parengti alkoholio vartojimo, kovos alkoholio vartojimo strategiją, siekiant apriboti alkoholio daromą poveikį. Turime susitelkti ties pačią problemą, mums nereikia jokių biurokratinių procedūrų, privalome užkirsti kelią piknaudžiavimu alkoholiu, turime sutelkti dėmesį į jaunus žmonės ir kalbėti apie alkoholio vartojimo padarinius. Taip pat e, e turėtume pastelgti <clears throat> naujus administracinius apribojimus, tačiau turiu pasakyti, kad abejoju dėl teigiamo papildomo alkoholio ženklinimo poveikio. Jau dabar ant alkoholio pakuočių yra pateikima informacija apie alkoholio procentinę dalį ir papildoma informacija tikrai neatgrasytų žmonių nuo alkoholio vartojimo. Žinoma, esu pasirengusi įsiklausyti į kolegų komentarus ir argumentus ir esu atvira pasirengusi su jais diskutuoti, tačiau manau, kad didžiausią poveikį ES lygmenių darytų tokios priemonės kaip dėmesio atkreipimas į alkoholio vartojimo poveikį, nes jaunimas nesuvokia, kokios pragištingos gali būti alkoholio vartojimo pasiekmes, jeigu jie alkoholį pradėtų vartoti reguliariai. Taip pat turėtume sustiprinti ES lygmenių savo duomenų bazė, kaupiami duomenys turėtų būti nuolat vertinami, analizuojami, reikėtų keistis um, teigiamą praktiką tarp valstybių narių. Pat reikia pabrėžti, kad alkoholio vartojimas priklauso nuo skrų valstybių narių nacionalinių, kultūrinių įpročių. Turime taip pat atsižvelgti ir laikytis subsidiarumo principo. Ir e, žinoma, valstybės narės taip pat turėtų įnešti savo indėlį šios strategijos įgyvendinimą. Europos Sąjunga turėtų daryti valstybėms narėms vis tik tai spaudimą tam, kad veiksmų planai šioje srityje būtų įgyvendinami ir parengiami. Ačiū pirmininkė. Mūsų šiandien pranešėja Rebeka Taylor negalėjo atvykti, noriu jos vardu pakomentuoti E, jį pritarė Romanai Jordan dėl to, kad e, dėl žalos, kurią daro alkoholis milijonams piliečiams, piliečių, yra keliantis nerima dalykas. Ji pritarė alkoholio veiksmų planui, remiant valstybės narės per trumpą laikotarpį ir atsižvelgiant ilgalaikę perspektyvą dėl priemonių, kurių galima imtis Europos Sąjungoje, kovojant su e, šio įpročiu Jis sako, kad nors komisija turi atsižvelgti į visų suinteresuotų pusių e, požiūrį, įtraukiant ir alkoholio pramonę, kuri gali taip pat prisidėti. Tačiau sektorius, aišku, siekia pelno ir tai gali turėti įtakos jų mąstymui šio klausimo. Todėl aštuntas rezoliucijos punktas yra ypač svarbus. Keletas mano komentaro. Aš tiesiog, tiesiog pasinaudoju Google, Google paieška kiek žmonių miršta nuo alkoholio. PSO duomenimis sako, kad 2,5 milijono žmonių kasmet mirsta, miršta per anksti, skaitant 230 e, jaunų, tūkstančių jaunų žmonių. Piknaudžiavimas alkoholiu nužudo 75 tūkstančių amerikiečių, Junktinėje karalystėje 7 tūkstančiai žmonių miršta per anksti kasmet. Arba e, miršta vietoje nuo per didelio alkoholio kiekio. Kontrastas nemažas, nes alkoholas yra prieinamas e, supermarketuose visoje šalyje, bet, bet, bet kurio paros metu. Tačiau kanapių turėjimas, kuris yra narkotikas, kuris nieko nežudo, gali pat, e, duoti tau penkis metus kalėjimo. Aš suprantu, ką sako Romana Jordan, kad nacionaliai įpročiai, kultūra turi e, didelį įtaką vis įvairiausių narkotinių priemonių naudojimui. Pavyzdžiui, palinkime Niderlandų ir Švedijos kanapių suvartojimo įpročius. Labai didelis skirtumas. Taigi, aš norėčiau, kad mes alkoholio strategija e, yra subsidarumo dalykas ir nežinau, ar čia ES kolektyviai gali imtis kokiu nors veiksmu. Yeah. Glenis Wilmot. Thanks, thanks very much. Sorry, uh, I was late. Glenis Wilmot. Ačiū, atsiprašau, šiek tiek pagalavau. Malonu, kad skiriame laiko šiai diskusijai, nes visi žinome, kokią problemą ES kelia alkoholis keista, kad Europoje alkoholio suvartojama daugiausia pasaulyje. Tai gali sukelti ne tik socialinių problemų, bet sveikatos problemų taip pat. Vienas dalykas, kuris tampa iškesnis, yra ryšys tarp alkoholio ir vėžio. Tai yra septynios vėžio rūšis, kurios siejamas su alkoholio vartojimu, įskaitant e, krūties vėžį ir žarnyno vėžį. Junktinėje karalystėje beveik 3100 e, krūties vėžio atveju yra siejami su alkoholio vartojimu. Tai yra didelis skaičius ir tai yra vien tik jungtinė karalystė. Tai yra dalis to žalos, e, kur yra, žalą daro alkoholis taip pat ir kepenų, lygu, per kepenų lygas, e, silpnaprotystę. Taip pat yra problema vairavimo išgėrus ir susijusios problemos. Todėl svarbu imtis veiksmų tiek nacionalinių, tiek Europos lygmenių. Tačiau ką mes iš tikrųjų galime padaryti? Reikia, kad komisija atnaujintų alkoholio strategiją, skubiai valstybės narės turi turėti platformą, kaip galėtų aptarti alkoholio žalos problemą, minimalių kainų politiką. Tai prieštaringas klausimas, tačiau vis tiek jį reikia aptarnėti. Taip pat turime galvoti apie tai, kaip alkoholis yra pardavinėjamas, kaip jis reklamuojamas ir ženklinamas Ne visi su manis sutiks, bet aš manau, kad reikia žymėti alkoholio kalorijų kiekį, nes yra ryšys ir tarp alkoholio bei nutukimo. Žmonės tiesiog nesupranta, kiek kalorijų jie išgeria vartodami alkoholį. Taigi aš pateiksiu pakeitimų šiais klausimais. Malonu, kad jau politinės frakcijos remia pagrindinį rezoliucijos tekstą ir tikiuosi toliau su kolegomis pasidarbuoti, siekiant pažangos šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. Karl Schlüter. yes, uh, I think it's also really good to... Karlas Šliuteris, aš taip pat manau, kad uh, gerai, kad diskutuojame šio klausimu, tačiau norėčiau pamatyti komisijos visapusišką alkoholio strategiją ir veiksmų planą, e, pasikraunant ne tiek daug e, savireguliavimų, nes tai nedavė iki šiol rezultatų. Ir jeigu nesusilauki sėkmės, e, tai kodėl reikia tęsti tokią politiką? Taip pat norėčiau, kad veiksmų plano tikslas būtų bendras alkoholio suvartojimo mažinimas, o ne tik neigiamo poveikio kai kuriuose gyventojų grupėse poveikio mažinimas, pavyzdžiui, jaunimo tarpe ar alkoholikų tarpe. Aišku, tai turi neigiamą poveikį ir gyventojams apskritai. Kaip Krisas minėjo, netgi jeigu Krisas įrodinėja, kad yra duomenų, kad yra ryšys tarp kanapių rūkimo ir plaučių vėžio, galiu štai ką pasakyti e, Krisui. Aišku, kad alkoholis turi ne tik poveikį sveikatai, bet ir ekonomikai, kaip žalesis. Aš paprastai manau, kad e, teršėjas turi mokėti už taršą. Ir jeigu e, vienas litras e, grino alkoholio suvartojimas, suvartojimą kainuoja visuomeniai maždaug 800 švedijos kronų, maždaug 90 eurų. Taigi, jeigu tai kainuoja tiek, tai tiek reikėtų jį ir apmokestinti. Aišku, tai yra ekstremalu pagal šiuolaikinį standartą, tačiau keista, kad komisija paduoda Švediją į teismą už per mažą alaus mokestį, o Europoje apskritai vynui mokestis yra nulis, nors mokesčiai alui ir stipriam alkoholiui yra. Ir e, šie dalykai užstrigė taryboje nuo 2007 metų. Taigi, jeigu ES negali pateikti padidintų minimalių alkoholio mokesčių, tai bent jau ką mes turėtume daryti, mano nuomonė, yra <clears throat> naudoti tą pačią logiką, kaip ir teisingumo teismas sprendime dėl importo internetu, kur sakoma, kad bent jau dėl sveikatos priežasčių valstybės narės gali taikyti uh, mokestį, pavyzdžiui, jeigu importuoji alkoholį internetu, teismas sako, kad e, šalis gali išskaičiuoti skirtumą akcizo mokesčio tarp kilmės šalies ir importo šalies. Nežinau, kodėl negalima taikyti to, tos pačios logikos, jeigu pats atsiveži e, alkoholį iš kitos e, valstybės narės. Mano šaliai, mano, šaliai, mano rajone, Linšopinge, Pavyzdžiui, jeigu pastovėsi autobuso stotelėje, kur atvažiuoja autobusas iš Vokietijos, e, kur, kai gali atsivežti apie 200 kg e, alkoholio, tai yra 200 kg, tai yra maždaug metų suvartojimo kiekis. Galima tiek atsivežti, aišku, tiek nesuvartosi ir tai yra parduodama po to kitiems ir Vokietijos e, tos pasienio parduotuvės specializuojasios parduoja, parduoda švedišką alų. Tai yra nelogiška, tai nieko bendro su laisvąja rinka neturi. Tiesiog taip išvengiama akcizo mokesčio, kuris pagristas sveikatos politika. Nemanau, kad reikia e, leisti kalbėti apie tos ekstremalius alkoholio kiekius, bandžiant, bandant išvengti mokesčių. Kalbant apie alkoholio politiką, tai mes nesame nieko padarę, turime apie tai pagalvoti. Negalima suprasti, kad žmonės e, atsiveža sunkvežimius alkoholio vien tik tai dėl to, kad išvengtų akcizo mokesčių. kai jie vežasi, pavyzdžiui, švedišką alų. Aš remiu šią rezoliuciją ir aš džiaugiuosi e, vaisingomis darybomis kol kas, tačiau reikia dar pasidarbuoti. Kitas dalykas yra reklama. Ar pamenate televiziją be sienų direktyvą, kur sakoma, kad alkoholį galima reklamuoti per televiziją tik vakarais. Ir vėlgi, Prancūzija, Švedija turi labai griežtą taisyklės. Tačiau bendrovės įsteigusios Junktinėje karalystėje ir transliuoja vien tik tai Skandinavijos šalyse vien tam, kad išvengtų tų taisyklių. Tuomet Švedijos vyriausybė gali pasiskusti Junktinės karalystės vyriausybė ir panašiai, tačiau procedūra yra sudėtinga, dabar e, teismo byla tęsiasi du metus ir niekos nėra galo Manau, kad šią procedūrą reikia supaprastinti ir remtis tokią logiką, jeigu transliuoji tai šaliai, tai reikia vartotojų auditorijos įstatymais, įstatymus ir laikytis. Aišku, jeigu transliuoji pasienyje ir ten matoma kažkiek tai kitoje šalyje, tai nieko, bet jeigu vien tik tai kitai šaliai skirtos transliacijos, tai yra visai kitaip. Galbūt Europa negali sustarti dėl minimalių e, mokesčių lygmenų, tačiau galime susitarti dėl to, kad nepakirsime vienas kito darbo dėl alkoholio žalos. Patikėkite manimi. 18 amžiuje Švedija buvo viena skurdžiausių šaly. Mes laikėm, taikėme drakoniškus e, alkoholio įstatymus, nes tiesą sakant, mūsų gyventojai girti visą parą nes jie gerdavo, kad e, na, palengvintų savo kančias. Aišku, su alkoholio politikos priemonių pagalba mums, ir kitomis priemonėmis mums pavyko transformuoti mūsų šalį, padaryti ją daug geresnę. Tai kodėl dabar pamirštame šią kovą Europoje? Alkoholio problema ne dabartinė, yra sena kiekvienoje šalyje. Šiandien daugelėje šalių pripažįstamas tas e, gėrimas e, iki nusigėrimo, tačiau tai yra e, mūsų kasnė gyvenimo dalis. Bent jau reikia taikyti tą logiką, kad e, teršėjas moka, tas suprasi riziką ir kiek tai kainuoja. Kiek iš mūsų gyventojų žino, kad vyną gerti gerdamas vyną gauni daugiau kalorijų negu kitus dalykus. Viena stiklinė vyno duoda tiek kalorijų, kiek ir Coca-Cola stiklinė ar kiti dalykai. Tačiau apie tai ir nėra žymima. Žinau, kad kalba apie tai jau vyksta seniai, na, bet aš už tai ilgai ir kalbėjau. Tie kolegos, kurie vėliausiai atvyksta ir ilgiausiai kalba, yra patys mėliausi. Pone Jana Kudakis žodis. Ačiū. Aš trumpiau kalbėsiu. Parlamentaras iš Švedijos, taip, nacionalistiškai nusteikęs. Akivaizdu, kad valstybės narės, tas sektorius, NVO ir kiti nori, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų visapusiška strategija. Taigi džiugu, kad pavyko parengti šią rezoliuciją, kurią palaiko visos politinės frakcijos. Uh, be abejonių, tai turi poveikio sveikatai, alkoholis kelia daug pavojaus, ne tik tai žmonėms, kurie labai daug geria. Reikia pasakyti šiame etape labai daug geria, bet tai gali turėti poveikį ir kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, turiu omenyje vairavimą išgėrus. E strategija, kuri skirta padėti valstybėms narėms, vyriausybėms mažinti alkoholio keliamą blogį. Mm manau, turėtų aiškiai pasakyti, kad ES kaip tokia negali nieko pati padaryti, bet ji gali padėti gyvenant nacionalinės strategijas. Aš žinau, kad žalieji nerimauja dėl Europos alkoholio sveikatos formų poveikio galimo. Bet aš um, pasakyčiau priešingai, manau, mes turime palaikyti ryšį su jais ir turėtumėm įtikinti juos žengti kartu su mumis tuo keliu, o ne atstumti juos į šoną. Tai aš tikrai norėčiau, kad jie dirbtų kartu su mumis ir manau, kad tuomet pranešimas būtų tvirtesnis. Mm, kaip sakiau, mm, nerimauju dėl to plano kur įtrauktos būtų visas valstybės narės, kadangi tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, galvočiau, pavyzdžiui, apie licencijavimą mm, dėl minimalių kainų. Man atrodo, viso Europoje nepasteisintų, tai negali pritaikyti vieno kurpalio visiems. Bet bendrai dėl rezoliucijos mes ją palaikytumėm ir aš manau, žiūriu, kad štai pakeitimus galėtumėm dar padirbėti dėl jų ir, pakeit... ir tada pranešimas būtų dar stipresnis. Anders. Ačiū dabar, ponė Anderson. Ačiū sveikinu šį pasiūlymą priimti rezoliuciją dėl ES alkoholio strategijos. Ypač džiaugiuosi, kad yra raginama sustiprinti priemonės, kurių tikslas informuoti žmonės dėl to, blogio, kurį kelia nesakingas girtavimas, ypač jaunimui. Ir mes matome ir dabar socialinėje žiniaslaidoje, ar Facebook'e, pažiūrėjau, aš nežinau, ar jūs girdėjote, bet kalbama apie neknominate. Čia dalyviai yra raginami suvartoti didžiulį kiekį alkoholio per trumpą laiką ir paskui yra jie e, raginami ir draugai pasiekti juo, tuo pavyzdžiu ir tie, kas yra pakviečiami kaip draugai taip pat dalyvauti tokioje akcijoje, stengiasi pralenkti savo draugus, tai yra iš tikrųjų šokiruoja. Viskio, vyno, alaus, kokteiliai, tiesiog didžiuliai kiek alkoholio išgeriami per minutę. Tūkstančiai jaunuolių dalyvauja Airijoje, Didžiojo Britanijoje tokias akcijose. Dėja pastarosiomis savaitėmis bent du jaunuoliai mirė. Um, Airijai po tokių akcijų ir akivaizdu, kad tai jau tapo tokia e, mas, didžiulio girtavimo kultūra ir tarp jaunimo, bet ne tik tarp jaunimo. Uh, Pavyzdžiui, Fens Belfaste praeitą savaitę 60 jaunuolių greitoj pagalba turėjo suteikti pagalbą dėl to, kad um, buv, jie suvartojo per nelik daug alkoholio. Tai um, akivaizdu, kad šis klausimas nepaprastai aktualus. Airijoje 110 e, mirčių kas mėnesį yra siemos alkoholiu. Alkoholis kas met <laughs> kiekviena mokesčiai mokėtojai kainuoja bent keliolika tūkstančių eurų per metus. Taigi visuomenė turi prabusti ir turi pagalvoti iš naujo, kokį blogį neša alkoholis. Taigi aš sveikinu šią rezoliuciją ir remiu tas priemonės, kurios yra siūlomos. Ačiū. Wenn wir das Telefonat stören. Jeigu trūkdami jums kalbėti iš telefonu, kolega. tai praneškite mums apie tai. Dabar ponas Simbosan kalbės. Pone. Norėjau pareikšti, pasakyti, kad esu labai patenkinta, jog svarstame šį klausimą, nes alkoholio vartojimas yra labai svarbi socialinė problema ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Piknaudžiavimas alkoholiu mums yra visiems žinomas, galima pasitelkti nemažai faktų, tarkime, yra žinoma, kad vyrų kepenys alkoholį e, apdaroja daug greičiau nei moterų, o Tai reiškia, kad moterims kyla didesnė grėsmė tapti girtuoklėmis. Taigi, e, reikia atkreipti dėmesį dar į kai kit, į, ir į kai kurios kitus aspektus E, turtingesni visuomenės sluoksniai vartoja alkoholio mažiau, tuo tarpu mažiau turtingi daugiau. Mums reikia įgyveninti tinkamus politinius sprendimus, kuriais būtų pašalinami šie socialiniai skirtumai tarp atskirų socialinių grupių. Sveikatos apsaugos sistemose būtina įgyveninti priemonės siekiant šią problemą spręsti, kovos su alkoholio vartojimu politika turėtų apriepti ne tik sveikatos apsaugą, tačiau tą pačią švietimą, socialinę apsaugą, mokesčių sistemą, prekybos, e, vartotojų apsaugos, įtraukti plėtinės visuomenės organizacijas, verslo struktūras. Palankiai vertinu kolegų pasiūlymus e, paraginti komisiją parengti naują kovos alkoholio vartojimo strategiją. Aš esu pasirengusi pateikti tam tikrus pakeitimų pasiūlymus, kad rezoliucija taptų geresnė. Manau, kad pokyčiai yra būtini šioje srityje. Paskutinė strategija buvo parengta prieš krizę 2006 metais, dabar dėl ekonominės ir socialinės krizės alkoholio vartojimo apimtis padidėjo, taigi bendra padėtis pablogėjo šioje srityje. Peteris Lyza, ačiū, ponė pirmininkė, noriu pritarti visiems, kurie kalbėjo apie tai, kad piknaudžiavimas alkoholiu turi dramatiškų padarinių, yra sužlugdomi, žlunga šeimos, griūna gyvenimai dėl alkoholio vartojimo, turiu prie paprieštarauti Krisui Devisui, kuris teigia, kad kanapio vartojimas nėra pavojingas gyvybei. Karlas Liuteris atkreipė dėmesį, kad kanapė sukelia vėžį. Aš, kadangi turiu medicinį išsilavinimą, pati esu matęs nemažai pavyzdžių, mokslininkai dar iš šimtų procentų nepatvirtino, tačiau išvelgiama sąsajų tarp kanapių vartojimo ir e, susirgymų psichinėmis lygomis. Lygo mokslininkai dar ginčijasi, ar kanapių vartojimas sukelia psichinės lygas, ar atvirkščiai, tačiau e, kanapių vartojimas taip pat sukelia nemažai problemų. Mes dabar kalbame apie alkoholio vartojimą. LP liaud... darbo grupėje atitinkamai šis klausimas buvo svarstomas ir kolegos, kurie šiandien nedalyvauja posėdėje ir už kurias aš kalbu, atkreipė dėmesį į būtinybę laikytis subsidiarumo principo ir gerbti skirtingas valstybių narių tradicijas susijusias su alkoholio vartojimu. Aš prašau kolegų nekalbėti apie alkoholio strategiją. Mes turėtume kalbėti apie kovos su piknaudžiavimu alkoholiu strategiją. Po dviejų savaičių mes patvirtinsime tabako gaminių direktyvą <clears throat> Tuo tarpu mums dabar yra e, priekaištaujama, kad mes viską reglamentuojame, norime uždrausti alkoholį, tuo tarpu tabakas e, yra vienintelis gaminys, kuris bet kokiu atveju kenčia sveik, kenkia sveikatai, alkoholio atveju taip, tačiau nėra, kaip kolegė minėjo, vyrų ir moterų sugebėjimai perdėti alkoholį yra skirtingi, tačiau nedidelis alkoholio kiekis, pavyzdžiui, penkios taurės alkoholio per savaitę netgi gali pailginti gyvenimo trukmę. Taigi mums reikia kovoti su e, alkoholio piknaužiavimu ir pasitelkti tinkamus metodus. Europos liaudės partijoje e, diskutavome apie ženklinimą, dar nesame patvirtinę iškios pozicijos, dėl maisto produktų ženklinimo buvo pasiektas kompromisas, kurį reikia toliau svarstyti, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad galbūt ženklinti vyno butelių e, turinčių gražias etiketes e, papildoma informacija nebūtų tinkama, tačiau aš pasakau už tai, kad reikia atkreipti dėmesį į kalorijų kiekį esantį alkoholyje. Taip pat pritariu prancūzijos atstovų patiktam pasiūlymui, kuris vaktai jau yra įgyvendintas apie būtinybę kreipti dėmesį į alkoholio vartojimo grėsmę nešiosiams. Ir e, šias rytyje jokių abejonių nekyla. Manau, kad ES lygmenį būtų galima patvirtinti atitinkamą alkoholio ženklinimą, e, atkreipiant dėmesį į grėsmę nešioms moteriams, kurie sukelia alkoholis. Pone Susa. Aš noriu palankiai vertinti šį rezoliucijos projektą. Pritariu daugumai pranešėjų žinome, kad tabako, narkotikų ir alkoholio vartojimas yra trys did... svarbiausi blogiai, kurie daro žalą ne tik mūsų šeimoms, tačiau ir visai visuomeniai, ekonomikai, ypač atkreipia dėmesį į tai, kad per pastarosius metus alkoholio vartojimas dėl krizės padidėjo, jeigu duomenys pateikiami teisingi dėl alkoholio susirgama 60 e, chroniškų lygų ir 135 milijardai eurų yra išleidžiami siekiant kovoti su alkoholio daroma žal, žala. Dėl alkoholio vartojimo 9 milijonai vaikų gyvena šeimose, e, kurių narių, e, tarp kurių narių yra alkoholikų. Turime paraginti komisiją patvirtinti kuo greičiau atitinkamą veiksmų planą Esu įsitikinusi, kad e, pateikus papildomų pakeitimų e, šios rezoliucijos nuostatas būtų galima pagerinti. Puikiai žinome, kad e, alkoholio vartojimas priklauso nuo valstybių narių kultūros. Žinome apie tris alkoholio vartojimo juostas vyno, alaus ir stiprio alkoholio, einant iš Europos pietų į šiaurę. Taigi atitinkamas veiksmų planas turėtų padėti valstybėms narėms reglamentuoti alkoholio vartojimą, tačiau tikrai nemanome, kad Europos lygmenių galima nustatyti viską ir kad e, nuostatas privalėtų valstybės narės besąlygiškai gyventi. Ta strategija turėtų būti peržiūrėta ir reikėtų mums įnešti jos rengimą savo indėlį. Marko Pirilą. Rezoliucija, kurią mes, aptar... kurią mes aptarinėjame, yra gera. Mums reikia veiksmų plano, kad sumažintume <coughs> sveikatai daromą žalą dėl nesaikingo alkoholio vartojimą ir komisija turi pateikti šį planą kaip galima greičiau. Nes alkoholis sukelia 60 chroniškų lygų. O tai labai brangiai kainuoja visuomeniai. Mums reikia plačių visuomenės informavimo kampanijų, konkrečiai orientuotų ir jaunimą. jaunimas pavartojęs alkoholio dažnai patenka į avarijas, be to ir reikia galvoti apie nešes moteris ir reikia kovoti su nelegalaus alkoholio įvežimu prekyba. Taip, kaip jau buvo minėta, nesaikingas alkoholio vartotojas yra Mm, žiauri rykštė daugelio valstybių narių. Ankstesni kalbėtojai minėjo, kad nereikėtų visko visiškai drausti. Turime galvoti apie švietimą ir apie saikingą alkoholio vartojimą. Daug mokslinių tyrimų įrodo, kad saik rizikingas alkoholio, pavyzdžiui, raudono vyno vartojimas, kai tai yra daroma sąmoningai, ehm, gali prisidėti prie subalansuotos mytybos, pavyzdžiui, išlaikymo, tai turėčiau menį viduržėmio jūros dietą. Kalans Loris, <clears throat> savai suprantama, pritariu Mm. visoms abejonėms susijusiams su alkoholio vartojimu. Petris Lyze jas puikiai pristatė ir nenoriu jų kvestionuoti, tačiau, mėly kolegos, ir iš tiesų turėtume viską reguliuoti Europoje. Ar po visos istorijos susijusios su tabako direktyva dabar vėl pradėti perėti prie vyno. Norėdamas viską e, Norėčiau girdėti, kaip jūs visą tai paaiškintumėte mūsų piliečiams. Ką gali Europą šioje srityje padaryti geriau už Romą, Helsingį, Berliną, Varšuvą ar kitas sostinės. Aš nenorėčiau tapti čia kažkokiu moralės apaštalu. <clears throat> Tačiau ar iš tiesų mes turėtume visose sritise tvirtinti e, teisės aktus, aš tikrai norėčiau nuimti atsakomybės nuo tėvų pečių. E, tikrai tėvam, tėvams niekas nedraudžia paaiškinti savo vaikams e, apie alkoholio žalą. Jeigu mes dabar pateiksime atitinkamą užduotį komisijai, tai manau, kad niekuomet vėliau negalėsime atsikratyti šios naštos ir man tikrai kyla labai didelis susirūpinimas dėl šio pasiūlymo. Aš įvertinu skeptiškai ir aš manau, kad valstybės narės turi prisijimti savo atsakomybę. Taip pat Richardas Zeberis, ačiū pirmininkė. Manau, kad viską, visko nereikėtų vien tik tai juoda ar balta e, spalva piešti. Alkoholis iš tiesų yra svaigalas, tik tai, kad E, legalus ir valstybėse narėse yra sukaupta skirtinga patirtis susijusi su alkoholio vartojimu. Švedijoje buvo kalbama taip pat ir kitose šalise apie e, vartojimo tradicijas ir taikomas mokestinės priemonės, tačiau e, Švedijos patirties negalima lyginti su Italijos ar Prancūzijos e, šalių, kuriuose yra ilgos senos vyno vartojimo tradicijos, taigi mes galbūt neturėtume dabar renkti atitinkamos strategijos arba sąjungos lygmenių, tačiau būtų prasminga aptarti šios klausimus tarpusavyje, pasimokyti vieniems iš kitų patirties, ypač siekiant škirsti kelią e, alkoholio piknaudžiavimui. Piknaudžiavimas alkoholiu, pavyzdžiui, Austrijoje atrodo visiškai kitaip nei Anglijoje ar Švedijoje, nes e, vartojimo įpročiai yra visiškai e, kitokie. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, geriama e, savaitgaliais tiesiog brutalėjo, kitose šalise visos savaitės eigoje vartojami saikingesni alkoholio kiekiai, taip pat ir vyrų, moterų alkoholio vartojimo statistinis duomenys gali labai mus klaidinti. Mes galbūt galėtume pasvarstyti apie tai, kaip kovoti su alkoholio piknaudžiavimu ES lygmeniu, kokį indėlį čia galėtų įnešti valstybės narės ir ES. Taip pat padarytume strateginę klaidą besirengiant rinkimams. Ir tiesiog <clears throat> suteiktume papildomų argumentų euroskeptikams, jeigu dabar imtumėmės uh, šios temos turėtume diskutuoti apie tai, kaip tam tikrose tikslinėse grupėse galėtume užkirsti kelią alkoholio piknaudžiavimą, pavyzdžiui, jaunimo tarpe, nes mano šalyje e, paaugliai e, e, jaunimas labai E, nesaikingai vartoja alkoholį savaitgaliais, net nusigeria iki e, sąmonės netekimo ir čia tikrai reikia imtis veiksmų, stebėti šią padėtį, nes jeigu 13 metė savaitgalį prisigeria tie, kad reikia vežti į ligoninę, tai valstybė privalo reaguoti ir būtent jaunimo reiktų atkreipti dėmesį. Taip pat Petras Lyzė teisingai paminėjo nešias moteris, nes nešiasios vartojančios alkoholį gali pakengti vaisiui kūdikiui, taigi čia e, teisėkuros institucijos galite matyti tam tikras prievolės ir e, griežtų bausmių taikymas alkoholio vartotojams e, Austrijoje, transporto srityje. E, manau, taip pat galėtų būti naudinga patirtis kitoms valstybėms narėms. Dėl ženklinimo pritariu su tam tikromis išimtimis, tačiau man nelabai suprantama, kodėl kalorijų kiekis nenurodomas ant alkoholio. Pakuočių žmonės maitinasi sąmoningai ir išgeria butelį alaus ar taurę vyno, tačiau reikia juos informuoti apie tai, kiek tame išgeriamame alkoholio kiekė yra kalorijų. E, manau, kad ilgainiui e, atitinkamas alkoholio ženklinimas, nurodant kalorijų kiekį, yra teisingas žingsnis. Kristin Šaldemozė dabar kalbės. E, Aš pritariu rezoliucijai ir poreikiai plėtoti ES alkoholio strategiją. Galima pradėti nuo smulkesnių detalių. Turime prisiminti, kad turime bendrą rinką ir alkoholio bendrą rinką taip pat alkoholiu prekiaujame tarp valstybinių mastų ir dėl to gera mintis yra bendrai apibrėžti, kas yra vienas alkoholio vienetas ir taikyti geresnį alkoholio, alkoholio ženklinimą, vienodą ženklinimą Europos Sąjungoje. Taip pat dėl to, kiek kalorijų yra butelyje vyno ar butelyje alaus. Tai yra gera mintis, manau, kad reikia tai aptarti, aš tam pritariu ir nemanau, kad tai, tai didintų skepticizmą dėl ES. Tai, reik, tai reikštų, mes, kad mes turime bendrą rinką, tai reikia ir bendrų taisyklių. Labai ačiū. Pas mus ką tik atvyko Mario Perilo rinkiminės apygardos e, lankytojų grupės, sveiki atvykę mūsų komitetą, buongiorno. Atrodo, kad jums išvertė mūsų pasisveikinimą, taigi dabar žodis komisijos atstovai. Wer möchte? Ja, Philipp Ruf. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui už šios rezoliucijos parengimą. Kaip minėjo e, komiteto nariai, alkoholio žalos klausimas yra labai svarbus. vien tik tai žala, alkoholio žala, daroma žala yra jau svarbus klausimas, nekalbant apie kitus dalykus. Todėl mes džiaugiamės parlamento parama tam, kad būtų kuriamos politikos priemonės šioje srityje. Svarbu paminėti tą svarbu vaidmenį, kurį vaidina valstybės narės įgyvendinant strategiją iki šiol. Klausantis diskusijų, susidarė įspūdis, kad tai yra pamiršta. Pati strategija leido sukurti nacionalinės alkoholio politikos ir veiksmų komitetą, kur valstybės narės jau keletas metų aptarinėja savo mintis, savo idėjas ir taikomą praktiką e, tose sritise, kurias minėjote diskusijos metu. Tai reiškia, kad tai yra svarbi priemonė ir reikia ją turėti galvoje, svarstant dabartinę strategiją ir galima ateities strategija. Svarbu man paminėti yra tai, kad šis komitetas šiuo metu taip pat rengia veiksmų planą skirtą konkrečiai sričiai. Tai yra nusigerimo jaunimo tarpe problemą, galvojant apie tai, apie veiksmus nacionalinių lygmenių ir ES lygmenių mažinančią problemą. Tačiau tai nėra išskirtinis kažkoks dalykas. Tuo pat metu rengiami bendri veiksmai tarp valstybių narių, kur valstybės narės e, galvoja apie veiksmus, kuriuos galėtų taikyti kartu. Todėl dar kartą dėkoju už šios rezoliucijos parengimą. Manau, kad tai bus, tai bus e, parama strategijos rengimui ir tai leis mums padėti, mums pradėti diskusijas su valstybės narėmis e, atitinkamame komitete, kad pateiktume pasiūlymą dėl ateities strategijos. Labai ačiū, kai mano kolegos jau mane pastatė į vietą, tai dabar antrojų bandymų dar noriu pasveikinti Marijo Pirilo lankytojų atvykusių iš jo rinkimo apygardos grupę ir dabar mano sveikinimas jau tikrai bus išverstas į italų kalbą, taigi dar kartą sveiki atvykę, o greitai pas mus apsilankys ir antroji svečių grupė. E, ir tai dabar turime pritarti, patvirtinti tą klausimą, kurį atsakoma žodžiu, kas už, Petris Lysi prieš, ne, už, kas prieš, susilaiko Taigi pritarėme klausimui, į kurį bus atsakoma žodžiu. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 17 dieną, kovo 6 dieną balsuosime komitete ir balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje balsuosime kaip ir dėl kitų pranešimų taip pat ir dėl šio dokumento Strasbūrė. Aštuntas dabar tokias klausimas prieštaravimo dėl deleguoto akto dirbtinai sukurtų nano medžiagų apibrieštis žodis pirmiausiai suteikiamas kolegai Šliuteriui. Ačiū, kad galime apie šį klausimą paskalėti šiandien. Daugelį kolegų, e, daugelį kolegų nustebino sprendimas dėl deleguotojo akto sakoma, gerai, paženklinkime nano priedus, bet tik tai, kai kalbama apie naujus priedus, o ne tuos, kurie egzistuoja rinkoje, ne nano forma, bet e, iš naujo panaudojami nano forma po to. Žvelgiant e, į parlamento poziciją dėl nano ženklinimo, 9 metais mano pranešime dėl E, tuomet visos frakcijos sakė, kad e, labai gerai, tai reikia daryti. Po to kalbėjome apie biocidus, kosmetiką. Ir tuomet jau nebuvo sakoma, kad tik tai jeigu kalbame apie naują cheminę medžiagą, e, nanoformą, tada reikėtų ženklinti. Akivaizdu buvo, kad reikia ženklinti visus tokius dalykus. O dabar, kodėl dabar yra prieštaraujama? Nes visi mane, ir tai buvo sutarta su taryba, ir niekas tose diskusijose nesakė, kad jeigu kalbam apie, mm, apie seną priedą, kuris naudojamas nano formą, nereikėjo ženklinti. Niekas tuo nebėjo. Visi sakė, kad visi dalykai, kurie egzistuoja nano forma, turi būti ženklinimi. Taigi pirmas pagrindas prieštaravimui. Jeigu pažiūrėsime į tyrimus, galima jos taikyti nuo 0,15 procentų ir aš neseniai skaičiau, kad yra metodas panaudoti nano dalelės, kuris yra pigesnis negu anksčiau. Tai gali pakeisti nuomonę. Tačiau taikyti 50 procentų ribą yra keista. Ženklinimo tikslas nėra nustatyti riziką ar pavojų. Tiesiog informuoti vartotojus. Jeigu pridedate nano dalelių tyčia, tai apie tai žinai, reikia apie tai informuoti. Ir 50 procentų šiuo atveju nėra tinkama riba. Jeigu naudojame 10 procentų, kaip sako, apie ką kalba EFSA, tuomet čia pakliūtų daug daugiau produktų. Ar sunku tai apskaičiuoti? Ar daug brangiau kainuoja? Ne. Ar neįmanoma kontroliuoti? Ne. Taigi techninių priežasčių nėra taikyti 50 procentų ribą. Sprendimas nuo 0,15 procentų iki 50 procentų padidinti ribą yra politinis, ne techninis ar ekonominis. Todėl EFSA siūlomas 10 procentų yra logiškas kompromisas, kuriam galėtų pritarti parlamentas ir vyriausybės. Aišku, aš norėčiau, kad ta riba būtų dar žemesnė, bet 10 procentų bent jau apintų daugumą produktų. Tai yra du dalykai, kodėl mes prieštaraujame tam pasiūlymui. Ir manau, kad daugiau kalbėti ir nebereikia, nes daugelis frakcijų tam pritarė. Frédéric Ries. Merci, Monsieur le Président. Frédéric Ries. Ačiū, pirmininkė, aš irgi pasirašiau pasiūlymą priimti rezoliuciją liberalų vardu ir noriu sakyti keletą pastabų. Visų pirma, noriu padėkoti Karlui Šliteriui e, už tai, kad e, jis pateikė šį klausimą, kuris labai svarbus. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad e, praeitą ketvirtadienį plenarinėje sesijoje masiškai balsavome už um, klausimą dėl mėsos, išmetamo maisto. Man atrodo, mūsų parlamento vizija yra globali, um, aiški, kad um, ženklinimas turi būti aiškus mūsų piliečiams. Taigi ir čia tas pats, čia yra labai rimti klausimai ir mes akcentuojame du dalykus. Visų pirma, to įstatymo dėl vartoto informavimo nuostatų gerbimas yra labai svarbu, mes visi dirbame dėl to, iš tikrųjų nėra jokių priežasčių tiems priedams taikyti kažkokią tai išimtį, turi būti visos garantijos. Uh, Mm, vartotojų ir čia labai aiškus e, mūsų tikslas. Komisija nori iš to įstatymo visą turinį tarsi išimti savo tokiais veiksmais. E, taikydami išimtis iš tikrųjų reikia, kad ženklinime viskas, kad tikėtėsi viskas būtų aišku dėl priedų. Mm, komisija tarsi įsiklauso tik tai pramonės ir nano priedams netaiko. To aš nematau, kodėl taip turėtų būti. Man atrodo, kad priešingai mm, kalbant apie nano dal, dalelių naudojimą ar nenaudojimą maiste, turint omenyje visą tą didžiulį triukšmą, reikia iš tikrųjų didesnio aiškumo. Bendrai galvojant apie vartojimą, pavyzdžiui, um, dėl um, kosmetikos priemonių, aš pati kalbėjau savo pranešime dėl nano dalelių, taip pat tai yra uh, labai svarbus dalykas, aš nesuprantu, kodėl šioje srityje yra žengiama žingsnis atgal ir. Uh, kodėl tie 50 procentų, aš nesuprantu, kodėl, tie, kodėl net tie 10 procentų, kaip įprastai rekomenduota EFSOS, man atrodo, kad mūsų pusėje yra visa logika ir išmintis ir viskas aišku ir kaip. Thank you, Chairman. Um, this is, this is a difficult resolution. Ačiū pirmininkė, čia yra sudėtinga rezoliucija, dėl kurios galima padaryti išvadą, nes yra skirtingų argumentacijų galima atsidurti tokią poziciją, kad paremsi e, vieną pusę, bet ne, ne, ne, ne visus. Mano frakcija nepritarė, ne dėl to, kad mūsų niekas neklausė, nors mes ir neįsižeidžiame, tačiau problema yra kad kai žvelgi argumentus prieš 50 procentų ribą, kuri siūloma komisijos apibrieštyje, Aš nemanau, kad kai kurie dalykai netitink, netinka. EFSOS laiška dėl 10 procentų buvo padaryta dėl saugumo, o ne ženklinimo. Reikia čia aiškiai tai pasakyti. Reglamento tikslas yra informuoti vartotojus apie nano dalelių naudojimą, o ne apie jų saugumą ar veiksmingumą. Reikia tai turėti galvoje. Todėl aš nemanau, nematau, kaip tos e, ribos e, pakeitimas kažkokią papildomą informaciją vartotojams suteiktų. Be to, mane informuoja, nors informaciją, aišku, mes visi gauname iš skirtingų šaltinių. Aš pabandžiau tą informaciją patikrinti iš įvairių šaltinių. Taigi, mane informuoja, kad testuojant negalima patikimai išmatuoti tą kiekį 10 procentų lygmenyje. Ir nors EFSA sako, kad nesant detalesnės informacijos ir taip toliau ir taip toliau, tai verta dalyti tik tai tuo met, kai galima tai išmatuoti, išbandyti ir aiškiai e, paskaičiuoti tos 10, 20, 30, 40, 50 procentų. Man atrodo, kad kiek aš žinau, dabar tokio testavimo metodų nėra. Todėl reikalauti ženklinti produktus tokiu pagrindu būtų netikslinga dėl komisijos pasiūlymo netaikyti šių reikalavimų esamiems maisto priedams, tai aš remintis vaikų protų esu linkusi jiems pritarti, nes suprantu, ką jie siūlo. Jeigu kaip vartotoja aš žvelgčiau į tos dripsnius, kurios valgau dešimt metų, pamatyčiau naują ingredientų sąrašą, nors iš tikrųjų produkto formulėje nieko nepas, niekas nepasakyti, ką tai man kaip vartotojai duotų. Ar bereikalo aš neimčiau nerimauti kaip vartotoja. Taigi, matau tam tikrą logiką čia ir matau ir pono Šliuterio pozicijos logiką, kad ne apie tai kalbame maisto reglamente. Todėl Aš būčiau linkusi galbūt tai daliai rezoliucijos pritarti, bet negalėčiau pritarti likusiai daliai. Todėl mūsų frakcija nuo pagrindų balsuos prieš. Chris Davis. Trumpai pirmininkė pratęsė ir Džili Korlinka pasakė, gal mano pozicija būtų kiek kitokia, aš pasisakyčiau už tą prieštaravimą. Man atrodo, kad turi būti viską ženklidama etiketėse iš principo, bet e, kalbant apie tas ribas, e, sąžininkai, kas yra, ką įmanoma nustatyti realistiškai, e, kokį kiekį. Dabar žodis komisijai. Words? It's... It's... So, dann habe ich es falsch verstanden. Äh, ich habe es falsch verstanden. Dann äh, erst. <clears throat> Neteisingai supratau, pirmiausia Kristin Šaldemozo, po to komisijai. Socialistų frakcijos vardu Veslon pasirašė. Ta, aš tik noriu pasakyti, kad mes, mūsų frakcija remia rezoliuciją, tą prieštaravimą dėl to, ką kalbėjo ponas Šliuteris. Mes norime paklausti komisijos, kodėl jie pasirinko ne tokią ribą, kokią siūlo EFSA. Uh, kokios yra tos priežastys, bet tiesiog noriu pasakyti, kad mes pritarėme tam prieštaravimui. Ačiū dabar komisija. Ačiū pirmininkai, gerbimi parlamento nariai. Pavaduoju savo direktorių šiandien, norėčiau anglų kalbą dabar sureaguoti dėl tų dviejų dalykų, ką pana Šliteris apibendrino, kad tai yra asmeniai rezoliucijos elementai. Tai yra išimtis priedams ir riba. Norėčiau atsakyti štai kaip dėl tos išimties, kurią darome kai kuriems priedams mūsų deleguotame akte, noriu pasakyti, kad tai nėra draudimas visiems priedams. Mes tik tai siūlome neįtraukti tų priedų, kurie įtraukti į sąjungos sąrašą, bet tikrai ne, neišimti, tai yra neįtraukti visų naujų priedų, kurie dabar yra mm, keičiami gamybos procese jiem neturėtų būti taikomas šis dokumentas. Toliau noriu pateikti tą, tam pavyzdį. Pavyzdžiui, tirpi kava nuo 46 metų yra uh, silikos dūmo likučiai ir dabar kai kurie priedai mm, jeigu būtų įvardyti, mes galvojame, kad tai klaidintų vartotoją, jeigu dabar staiga tą priedą reikėtų įvardinti, nors jis naudojamas tame maisto produkte jau ilgą laiką. kaip silicio oksidas tirpėjo kavoje. Taigi mes galvojame, kad um, reglamento um, tikslas yra pateikti prasmingą informaciją vartotojui, užkirsti kelią vartotojo klaidinimui. Dabar dėl ribos. 50 procentų riba atitinka nano medžiagų apibrėžimą 2011-616 rekomendacijoje. Europos maisto saugos agentūra patarė 2012 metais komisijai m, mm, taikyti galbūt mažesnį nei 50 procentų mm, mažesnė riba, galvojant apie nanomedžiagų saugą. Ir būtent dėl tų ribų Mes palaikėme labai glaudžius ryšius su mūsų mokinio tyrimų centru. Mes savo tekstą paremėm tais patarimais, kurias gavome iš jų. Mes nepastakome prieš 10 procentų ribą, tol, kol tai įmanoma įgyvendinti. Ir pasiremdami tuo patarimu, kurį gavome iš e, Junktinio tyrimo centro, mes galvojame dabar mažesnė nei 50 procentų maksimali riba nebūtų įmanoma gyveninti. Turint omenyje, kokie yra dabar egzistuojantis analizės metodai, nano spektro dalelės negali būti patikimai pamatuotos, jeigu jų proporcija yra mažesnė nei 50 procentų maisto produktuose. Tai toks yra patarimas, tokia yra nuomonė, kokią mes gavome iš jungtinio tyrimų centro. Kaip jau minėjau, mes nesame nusiteikę prieš taikyti mažesnę nei 50 procentų ribą. Mes nesame prieš 10 procentų nustatymą. Ir yra 13 deleguotų aktų, kur yra pasakyta, kad mažesnės ribos turėtų būti svarstomos vėliau, kuomet būtų kažkokiu tai pasikeitimu, galvojant apie patikimus kiekių nustatymo metodus, analizės metodus. Toliau, ženklinimo aspektai nereikėtų painti su saugumos, saugos aspektais. Uh, komisija galvoja 50 procentų ar bet kokia kita riba, labai kokia be būtų riba nustatyta, EFSA turi garantuoti saugą. Ir teisės aktai tai turi irgi užtikrinti. Tai yra ir dėl maisto saugos ir naujoviškų maisto produktų teisės aktų pasakytina, e, maisto produktas neturi būti leidžiamas parduoti, jeigu jis nėra saugus. Tačiau tai nėra susijęs su ta riba. Mhm. Pabaigai komisija galvoja, kad mes neviršėm mūsų įgaliojimų su šiuo deleguotu aktu. Šis aktas tikrai nemažina vartotojų apsaugos lygio maisto saugos prasme. Ačiū iš jūsų dėmesį. Kris Deivis, paskui Karl Schlüter. Dėkoju komisijai, komisija patvirtino, pareiškė dar kartą, kad vartotojų apsauga yra garantuota, maisto produktų sauga garantuota, riba mažesnė nei 50 procentų nebūtų įmanoma gyveninti. Mes diskutuojame šį klausimą ir mm, man atrodo, kad neturėtumėm tvirtinti tokio teisės akto, kurio neįmanoma įgyvendinti. Mano mintise susidaro tokia pra, to, tokia mintis, kad susiformuoja tokia pozicija, kad ne, negalima tada tokio teisės akto formuoti reiškia tai prieštara. Karl Schlüter. Well, uh, I'm unsure now. Dabar, esu, dabar suprantu, ką jūs sakote, kai sakote, kad išimtis netaikoma niekam, tik tai šiam sąrašui, tai yra sąjungos sąrašas. Jis nemenkas po to jūs sakome, sakote, jeigu jie pakeičia formą. Jeigu paimsime E171, titano dioksidas, arba E551 iki 559, arba įvairūs silicio oksidai, arba magnio oksidas. Ar dar jūs darytumėte skirtumą, jeigu kažkuris gamintojas dabar naudoja nanoformą, tai jis nebus ženklinamas, o kitas priedas, kuris ateityje nanoforma būtų naudojamas, būtų taip ženklinamas. Kaip tai gali būti neutralu konkurencijos atžvilgiu? Aš nesvarandu, kaip tai toks argumentas būtų e, atremtas teisme. Negalima tarp jų daryti skirtumą. Galbūt vienas produktas šiandien yra nanoforma, kitas ne. Jeigu tas pati cheminė medžiaga, bet nenaudojama nanoforma, tai jis neženklinamas, o kitas ženklinamas. Nesuprantu tokių argumentų. Ir kitas argumentas, ar galima juos atsekti, išmatuoti ir e, turiu priminti, kad prieš dvi savaitės buvo nusta, sukurtas naujas bendra metodas, kuris gali tai padaryti. Taip, Sunku suskaičiuoti nano dalelės maiste, nes nežinai, kiek procentų to priedo pridėta į konkretų maisto produktą. Tačiau pradinis produktas turi būti išbandytas ir tuomet tą reikalavimą galima pritaikyti. Ir galima atsekti to produkto naudojimą. Ir jeigu nori užtikrinti, ar jis viršė tą ribą ar ne, reikia išmatuoti to pradinio produkto panaudojimo kiekį. Tai įmanoma padanį naudoti, tai nesakyčiau, kad neįmanoma įgyvendinti tokių reikalavimų. Bet kokiu atveju 10 procentų ar 50 procentų tas pats geriau susekti ir apskaičiuoti 10 procentų bent jau e, vartotojai žinos, kad produktas ten yra, kai jis panaudojamas tikslingai. Taigi aš su tokia logika jūsų nesutinku. Ačiū. Ką gali atsakyti komisija? Dėl paskutinio ribos klausimo. Pakartosiu, mes konsultavome su mūsų mokslinių tyrimų centru. Šiandien nėra patikimų techninių metodų išmatuoti ir vėliau priver... taikyti teisės aktą, kad būtų galima aptikti nanų dalelių kiekį mažiau negu 50 procentų galutinio produkto kiekio. Galbūt galima rasti grimą, griną cheminį produktą, bet jeigu turi galutinį produktą, tuomet, kurį yra sunkiau analizuoti ir vertinti. Aš turiu pasiremti techninių ekspertų e, teiginiais, kurie sako, mažiau 50 procentų ne, neįmanoma aptikti, išmatuoti. Ir kaip sakiau, mes neprieštaravome mažesnei ribai, Jeigu, aišku, bus naujų metodų, atsiras metodų, kurie yra, kurios galima taikyti nuolat kasdienėme gyvenime, tai mes sutiksime, bet šiandien tai nėra įmanoma. Dėl kito dalyko, kurį jūs minėjote, dėl sąjungos sąrašo. Taip, ten yra keli šimtai priedų tame sąraše, tačiau ne visi šiandien yra nano formos ir niekada nebus ateityje. Jūs minėjote titano dioksidą, silicio oksidą, magnezio oksidą. Visi šie priedai yra iš naujo vertinami EFSA ir Tuo metu EFSA taip patikrina ir potencialių nanodalelių šiuose prieduose potencialią žalą. Jeigu šis vertinimas patvirtins, kad tam tikro kiekio, tam tikros dalies nanodalelių naudojimas kelia pavojų, mes neleisime naudoti tą medžiagą. Bet esamas priedas, jūsų minėtas. Jis yra įvertintas saugumo požiūriu ir jų saugumas patvirtintas. Tuomet jam bus išduotas leidimas iš naujo. Jeigu gamintojas, pavyzdžiui, tyčia sukurs naują silicio dioksidą su didelė dalimi nanodalelių, tai tai nebus traktuojamas kaip esamas priedas. Jis tuomet išlyga numatyta deleguotame akte nebūtų taikomas, tuomet tos silicio dioksidas būtų vertinamas kaip naujas priedas jam nebūtų taikomas, taikoma išlyga ir jeigu pozityvus e, EFSA vertimas duotas, jis turėtų būti ženklinamas kaip nano priedas. Jis gautų naują E numerį ir skliausteliuose turėtų būti paženklinta, kad tai yra nano priedas. Tačiau jeigu, tu, jeigu tai yra šiandien egzistuojantis priedas, tuomet taikoma išlyga ir nereikalaujama būtų ženklinti. Gut, damit sind wir am Ende der Aussprache. Wir werden über. Baigiame diskusijas dėl prieštaravimo šio balsuosime šiandien po pietų per balsavimus. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Jeigu Šiandien pritarsime šiam prieštaravimui, tuomet balsuosime per antrąją vasario plenarinę sesiją Strasbūrę. Aš Liuteris. Sausio 28 dieną aš skaičiau mokslinį straipsnį, kuriame kalbama apie naują matavimo metodiką, kur galima nustatyti daug mažesnę koncentraciją nei iki šiol. Galbūt EFSA, jeigu iki šiol to nepadarė, galėtų pasvarsyti galimybę šią naują metodiką pritaikyti. Baigėme svarstyti šio ryto darbo tvarkę. Koordinatoriai posėdžiaus nuo 15.30 minučių iki 17 valandos, tačiau ne, uždarame posėdį 17 valandą balsuosime dėl šio prieštaravimo ir dėl kitų klausimų. Visiems linkiu geros pietų pertraukos.